nutraukta sesijos posėdį skelbia atnaujintų. Protokolas yra išplatintas, ar yra prieštaraujančių. Jeigu ne, einame toliau. Ponios ir ponai, vicepirmininko Tajani vardu norėčiau kai ką pranešti. Jis prašė, kad šalia plenarinės salės įėjimo durų būtų platinta brošiūrų, informacijos apie e, saugumo sumetimais numatytas priemonės